dėl ES pasaulinės reakcijos į živ. Po komisijos pareiškimo bus pasisakoma frakcijų vardu, tačiau nebus spontaniškų pasisakymų procedūros. Norėčiau dabar perduoti žodį ponui Daly komisijos vardu. Much, Ačiū gerbime pirmininkė. Man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdyje, mininti e, pasaulio AIDS dieną, sveikinu parlamentą dėl rezoliucijos, dėl živ AIDS, kuri bus šiandien vėliau patvirtinta. Komisija džiaugiasi jūsų pastangomis pagerinti e, žmonių gyvenančių su živ ir AIDS Europoje ir kitur gyvenimo kokybę. Rezoliucija yra labai savalaikis politinis signalas, nes po 30 metų živ ir AIDS vis dar reikia skirti didelį dėmesį. Per, vien per praeitus metus 25 tūkstančiai e, gyventojų buvo užkrėsti AIDS ES ir daugiau negu 100 tūkstančių 000 E, ir kaiminės rytų šalyse. Komisija stengiasi skatinti e, pastangas dedamas kovojant su AIDS, kad būtų e, pasiekti tūkstančio tikslai. Patikė, noriu patikinti, kad živ ir AIDS ir toliau lieka mūsų prioritetas. Prieš dviejus metus buvo priimta strategija ir veiksmų planas kovai su šia lyga ES. Nuo to laiko komisija paremė labai daug iniciatyvų šioje e, srityje e, valstybėse narėse, visoje Europoje per, per sveikatos programas, taip pat ir besisunčiose šalyse. Iš tikrųjų, prevencija, e, testavimas, kova su diskriminacija yra svarbiausia elementai kovojant su živ, ir, su živ AIDS. Komisija ruošia mechanizmus, e, kaip kovoti su živ AIDS, pavyzdžiui, e, živ AIDS idėjų kalvė ir visuomenės forumas. Strategija ir veiksmų planas, kaip kovoti su živ AIDS, e, veikia toliau ir E, komisija vėliau pas, pateiks ataskaitą apie šią veiklą. Net ir krečiant ekonominiai kriziai nereikia liautis kovoti su živ AIDS. Komisija ir dabar ir toliau vaidins svarbu vaidmenį kovojant su šia lyga. Živ AIDS turės svarbę rolę taip pat ir e, komisijos veikatos programoje, kurią greitų laikų svarstys parlamentas. Ačiū. Dėkoju, ponė Daly. E, Žodis Françoisai Grostet, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien švenčiame kovos su AIDS pasaulinę dieną. Mūsų parlamentui iš ties buvo labai svarbu priimti šią rezoliuciją, kad galėtume pasiūsti labai aišku signalą. Žinome, kad AIDS epidemija traukėsi pasaulyje. Ji galbūt yra mažiau matoma, tačiau vis tiek turime būti budrus. Šiandien tai tebėra didžiulė rykštė, daugiau negu 12 milijonų žmonių nuo 15 iki 25 metų kenčia nuo to, 5 šimtai tūkstančių tokių, 15 tūkstančių yra Europoje. Dėl to turime likti budrus. Kaip sakė komisaras Daly, komisija priemė kovos su živ planą 9-13 metų laikotarpiui ir labai svarbu, kad dabar vidurio laikotarpio metu galėtume pažiūrėti, kas buvo nuveikta ir kokios pažangos pasiekta. Na ir 50 tūkstančių AIDS atvejų aptinkama ES ir kaiminėse šalyse kasmet. 30 procentų e, asmenų ES nežino, kad yra seropozityvus. Kaiminėse šalyse šis skaičius siekia 70 procentų. Taigi tai yra didžiulė problema, problema mums, e, teisės aktų kuriejams. Pusė seropozityvių žmonių e, toliau gydimą gauna pernelyg vėlai ir jų lyga sparčiai progresuoja ypač jau būna toli pažengus pirmin dar iki pradedant gydyti. E, Serozu pozityvus asmuo, kuris geria retrovirusinius vaistus po diagnozavimo, iki dar pablogėjant sveikatai, gali 96 procentai sumažinti riziką perduoti e, riziką neužkrėstiems partneriams. Būtent dėl to ES turi išlaikyti savo prisimtus įsipareigojimus, kad būtų galima užtikrinti, kad uh, E, bus išlaikyta ir toliau pasiekta pažanga. Mes turime toliau skleisti informaciją, turime gerinti priežiūrą, turime nuolatos dėkti tinklus, kurie jungia tuos, kurie dirba kovos su šia lyga fronte. Turime skatinti gerą praktiką. Be kita ko, labai svarbu pasiekti, kad e, AIDS testai būtų visiems prieinami, paprasti ir e, efektyviai padedantis piliečiams. Jei tie testai bus plačiai paplyti, aš manau, kad bus labiau e, paprasta kiekvienam sužinoti, ar jis yra užkrėstas AIDS virusu ar ne. Tai štai toks darbas mūsų laukia ir aš manau yra labai svarbu, kad liktume budrus ir kad testume savo pastangas kovoje su AIDS živ. Ačiū. Ačiū poniai Grostet. O dabar norėčiau perduoti žodį poniai Childers socialdemokratų frakcijos vardu. Tris minutės, prašom. Dėkoju, ponė pirmininkė. 2009 m. kovos diena ro, mums yra proga prisiminti kad, kada buvo aptikas, aptiktas šis virusas. Prieš 30 metų tai buvo padaryta. Yra daug žmonių gyvenančių su živ ir daugelis dar miršta nuo to. Živ ir AIDS dar yra iš tiesų visuomenės sveikatos didžiulė problema. Socialdemokratų frakcijos vardu ragino ES įgyvendinti e, strategiją kovai su živ ir AIDS. Tas strategija turėtų apimti kaiminę šalis ir ES. Mums reikia stiprių veiksmų, ryštingų veiksmų kovojant su šia lygą. 30 mm, procentų žmonių e, viruso nešiotojai nežino, kad yra užsikrėtę. Maničiau, kad ir labai svarbu yra, kad rizikos visuomenės grupės būtų testuojami aktyviau, o būtent jaunimas, homoseksualūs asmenys, kaliniai ir panašiai. Nuo 2007-2010 metų testavimo programos buvo įgyvendinamos ES ir jos buvo taikomos rizikos visuomenės grupėms. Turime plėsti tas vietas, kur galima atlikti testus. E, e, taigi, e, svarbu, kad testai būtų atliekami, atlie, kad testai būtų atliekami ir kitose vietose, klinikose ir panašiai. Visi tie testai rodo, kad yra labai svarbu remti vietos asociacijas, kad būtų galima su živ kovoti efektyviau dėgiant naujas diagnostikos priemonės ir testus. Mes taip pat raginame imtis aktyvesnių veiksmų kovojant su smerkimu, diskriminacija. Nes šis aspektas turėtų būti įtrauktas į visas programas, kovojant, e, kurių tikslas yra kovoti su diskriminavimu ir smerkimu. E, daug žmonių yra patyrę neigiamą požiūrį į save, jeigu jie yra AIDS živ nešiotojai. Daugiau negu 40 procentų atsakysių į jungtinių tautų apklausas nurodė, patyrė tokį požiūrį. ES turi numatyti e, politiką, kuris skatintų nacionalinės vyriausybės e, priimti reikiamus dokumentus seksualinės veikatos rytyje, kad būtų galima kovoti su šia rykšte. Labai svarbu sustiprinti moterų teisės ir taip pat užtikrinti priemonės geresniai seksualiniai sveikatai įtvirtinti. Tam reikalinga speciali strategija. Be abejo, aktyvus žmonių dalyvavimas tų, kurie jau yra e, živ ar aids užsikrėtę ir sergantis, būtų taip pat puikiai parama. Norėčiau padėkoti e, savo kolegoms, pirmiausia kolegai Maiklui Kašmanui, kuris dirbo daug ir aktyviai šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkoju. Alde frakcijos vardu. Thank you, Madam President. Mr. Commissioner. Ačiū pirmininkė, gerbas komisarė, kolegos. Praėjus keletui metų nu, strategijos vykdomos kovojant su AIDS, reikia pripažinti, kad ES mes dar toli nuo e, pagrindinių tikslų, kad, e, nuli, kad ne vienas žmogus nesirgtų e, AIDS ir živ. Vis dar reikia padaryti daug pažangos, kalbant ir apie prevenciją, ankstyvą diagnozavimą, e, gydimą ir taip toliau. Ypatingai Rytų Europoje šita problema yra svarbi, dažnai šita problema yra pamirštama politikų. Praėjus 30 metų nuo pirmo diagnozavimo šios lygos vis dar svarbu e, informuoti, kalbėti apie šitą lygą ir vykdyti prevencijos politiką. Ir ES turi e, vykdyti šitą darbą. Gerbiamas komisarė, mes džiaugiamės komisijos darbų ir pastangas, e, įgyvenant strategiją kovojant su AIDS, bet tikimės, kad Taip pat ir valstybės narės supras, kad po, vien popieriuje strategijos negana. Programa turi būti tinkamai finansuojama ir įgyvendinama. Reikia žiūrėti į tikrovę ir, ir ir susitelkti ties prioritetais. Visos nacionalinės AIDS programos turi būti įgyven, įgyvendinamos ir vykdoma prevencija. Galiausiai norėčiau pasakyti apie rezoliuciją, dėl kurios šiandien balsuosime, e, kur, e, kurią palaiko visos Envi komiteto frakcijos. Taip yra e, labai jautrių grupių, ypatingai jauni žmonės, narkomanai, homoseksualai. Į juos reikia kreipti ypatingą dėmesį, į juos žvelgiant reikia kurti strategijas. Šios grupės yra labai jautrios, nes jos taip pat patiria ir socialinę atskirtį, diskriminaciją diskriminaciją e, dėl to, kad e, serga živ ar AIDS. Žinoma, negalima ignoruoti tokių grupių, negalima, e, neužtenka vien tik tai vykdyti diskriminacijos kampanijų, taip ne, nebaigsime kovos su AIDS tikiuosi, kad visi parlamentarai palaikys šią rezoliuciją. Šiandien yra pasaulinė AIDS diena diena, kai turime patvirtinti savo įsipareigojimą kovoti su živ AIDS Europoje ir visame pasaulyje. Ačiū. Dėkuoju, ponė Rodberen pakėlė raudoną kortelę, jinai norėtų pasisakyti, ar jūs e, sutinkate? Ar priimate mėlyną kortelę, Miss Rodberet? Vardu, prašom, ponė. Ačiū, pirminkė. Norėjau paklausti ponios Parvanovos, ar jūs uh, pritarsite, taip, iš tikrųjų mums reikia daugiau finansavimo Europos biudžete e, programoms e, švietimo ir stebėjimo programoms, bet ar sutinkate, kad valstybės narės nepakankamai dėmesio kreipia į šią lygą ir valstybės narėse per mažai lėšų yra skiriama? Ir ponė Čelders taip sakė, Taigi reikėtų paprašyti komisijos, kad e, pirmiausia valstybės narės deklaruotų, kiek pinigų yra e, skiriama švietimo programoms, e, prevencijos programoms, kad siekiant kovoti su šią lygą, gal galima paprašyti Danijos, kuri perims pirmininkavimą, kad patiktų kuo greičiau šios skaičius. Uh, Rodberent and... Pone Rodberent, labai svarbu naudotis visomis priemonėmis, visomis politiniais e, įrankiais, kad įgyventume savo strategiją. Bet e, šitą strategiją turi tapti tikrovę, ji turi e, veikti, reikia naudoti visas galimybės partnerystę strategijas, sveikatos technologijų vertinimą, visos šitos priemonės padės pasiekti tikslų. Kaip pradžioje sakiau, mes nepasiekėme savo tikslų iki šiol. Yra labai svarbu, kad lėšos būtų panaudotos skaidriai e, tam, tikro, tam tikriems prioritetams, kad matytumėm, kokią e, prizinę vertę sukuria šios lėšos, nes mes e, šiame parlamente Žinome, e, kiek lobizmo yra įvairiausiams prioritetams, kuris, kurie nėra svarbus Europos piliečiams ir visuomeniai, bet tik tai tam, tikram, tam tikros lobistiniams grupėms. Taigi, dirbkime ties tais prioritetais, kurie yra labai svarbus mūsų piliečių sveikatai. Pirmininkė, ačiū, ponė. Dėkuoju, ponė Pervanovai. Dabar e, žodis poniai Jana Kudakis pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien su liūdėsiu prisimename tūkstančius nekaltų gyvybių, kurių pareikalavo ši žiauri lyga. Statistika rodo, kad nemažėja naujų infekavimo atvejų ES. Tai nėra gera naujiena. Živ yra epidemija, kuri krečia visas valstybės narės. Mums tenka atsakomybė padėti tiems, kurie gyvena su živ ar aids. Šiandien Europos parlamentas priims rezoliuciją dėl bendros atsakomybės kovojant su AIDS. Rezoliucija bus indėlis į kovą su živ ir AIDS, nes ten be kita ko kalbama ir apie e, finansavimą mokslo tyrimams, kurių tikslas yra atrasti vakciną nuo AIDS. Na, čia, manyčiau, turime prisiminti tai, kad AIDS negalima skirstyti pagal lytį, amžių, rasę ar dar kažką ta lyga liečia visus. E, šią lygą be kita ko galima kontroliuoti, tinkamai atliekant testus, e, nustatant lygos paplitimą. Turime geriau informuoti visuomenę apie AIDS ir kovą su juo, tęsti darbą ir toliau e, užtikrinti mokslo tyrimų vyksmą. E, ECR pritarė visiems tiems E, kurie šiandien nori pareikšti užuojautą šeimoms ir, ir visiems asmenims, kurie patys nukentėjo nuo ir kurie prarado artimus žmonės dėl šios lygos. Norime palinkėti stiprybės tiems, kurie gyvena su šia lyga ir norime pasakyti, kad tiem, tiem žmonėms būtina padėti. Dėkoju. Ačiū poniai Inakudakis. Žodis poniai Hasi. Žalių frakcijos vardu 3 minutės. Hyvät kollegat, Lämmin kiitos eh, kaikille kollegoille, jotka ovat osallistuneet. Gerbiami kolegos, labas rytas, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo ruošiant rezoliucijos projektą. Mūsų bendras tikslas yra sumažinti živ infek, infekavimo atveju. Bet netrodo, kad mums pavyksta tą tikslą pasiekti dešimtis tūkstančių naujų infekavimo atvejų ES per metus. O jeigu pridėsime dar ir kaiminės šalis, gausime daugiau negu šimtus tūkstančių atvejų. Tai yra lyga, kuriai galima užkirsti kelią. Mes žinome, kaip užkirsti kelią mm, živ ir atplitimui. Nauji živ infekavimo atvejai e, galėjo, jų buvo galima išvengti, bet me, mums nepavyko to padaryti. Pastaruoju metu Pietų Afrikoje mačiau reklamą per televiziją, kurioje Nelsonas Mandela e, sako, mes mylime savo vaikus, todėl turėtumėm su jais kalbėti apie seksą. Žmonės turi suprasti, kaip yra užsikrečiama živ, kaip galima užkirsti kelią lygai ir turi suprasti, kaip svarbu naudotis prezervatyvais. Mano šalies patirtis, Suomijos patirtis yra ta, kad lytinis švietimas mokyklose ir bendras požiūris į tai, kad apie seksą, apie lytinį švietimą reikia kalbėti, yra tinkamas būdas sumažinti problemas susijusias su lytiniu elgesiu, taip pat ir su živ plitimu, su venerinių lygų plitimu ir e, neplanuotų neštumu. Sveikatos apsauga taip pat yra labai svarbi. Daug kas kalbėjo apie moteris. Pagal statistiką 45 procentai užsikrėtusių yra jaunos moteris, e, jaunesnės negu 25 metų moteris. Taigi matome, kad moterų klausimas čia labai svarbus. Reikia įsitikinti, kad moteris žino, kaip svarbu naudoti prezervatyvą ir kad jos, yra, kad jos turėtų drąsos to pareikalauti. žmonės, kurie nežino, kad nešioja živ virusą, labiau tikėtina, kad jie užkrės kitus. Taip pat išlieka klausimas dėl vaikų, kurie užkrečiami živ, rūpinantis tokiais, tokiu virusu užkrėstais pacientais, labai svarbu kovoti ir socialinę atskirtimi. Reikia aiškių pamatuojamų tikslų kovojant su živ ir AIDS. Dėkuoju. Dabar žodis poniai Mariza Matijas Gue. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, mes e, visi esame susitelkę, diskutuodami apie e, šią rezoliuciją. Kalbame apie pasaulinę kovos su živ AIDS dieną, apie 2000 metų komunikatą. Tai yra esminės e, svarbos dalykas dėl priežasčių, kurios jau buvo paminėtos šiandien. Tačiau mes matome, kad dar daug ką reikia padaryti. Daug naujų apsikretimo atvejų yra nustatoma 2010 metais 25 tūkstančiai naujų atvejų buvo užfiksuota. Kaiminėse valstybėse 100 tūkstančių naujų atvejų. Nors e, atrodo, kad e, situacija ir taip jau yra bloga, galbūt pati blogiausia, vis dėlto jinai gali dar pablokėti ir reikėtų naujų investicijų į sveikatos sritį, nepaisant krizės kadangi be šitų e, investicijų labai sunku kovoti su živ AIDS. Todėl komisija, komisijai čia tenka lemiamas vaidmuo ir komisija turi reikalauti, kad valstybės narės laikytųsi savo įsipareigojimų. Antras dalykas - diskriminacijos e, aspektas, kuris dar pareiškėjo dėl ekonominės ir socialinės krizės. Yra darbuotojų, kurie prarado darbą todėl, kad yra užsikrėtę šio, e, šio virusu. Todėl reikia stiprinti prevencijos pastangas nepriklausomai nuo lyties, rasės, regiono, kur gyvena šie atmenys. Tikiuosi, kad komisija padės mums įgyventi visas tas priemonės. Dėkoju, ponė Matijas. Dabar žodis ponui Rosi, FD. Dėkoju, ponė pirmininkė, mėla, mėly kolegos. Živ AIDS E, virusas ir kova su juo, bei e, šitas e, pranešimas, kurį dabar diskutuojame, yra aktualus ir mes turime atkreipti dėmesį, kad 30 procentų užsikrėtusių šituo virusu yra taip pat užsikrėtę hepatitų C. ES turi informuoti apie rizikos faktorius, kaip galima užsikrėsti šitą lygą, todėl kad šita lyga dažnai baigėsi ir e, ligonė mirtimi. Pirminis e, pasiūlytas tekstas buvo pakeistas, e, kitaip suformuluojant nuostatą dėl aborto. Mes nepritarėme tam. Mes reikalavome, kad dėl to būtų balsuojama atskirai. Ir norime, kad tas sakinys dėl aborto būtų išbrauktas. Nors šiaip likusiam pirminiam tekstui mes pritarėme. Jeigu e, bus vis dėlto paliktas tas e, sakinys, tai tuomet mes turėsime susilaikyti balsuodami, nes negalime tam pritarti. Dėkoju. Dabar poniai Dodds žodis, neprisijungusių į frakciją, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jungtinėje karalystėje 91 ir su pusė tūkstančio žmonių uh, užsikrėtė 2010 metais. Iki 2012 skaičius reikšmingai išaugo. Šiaurės Airijoje, mano apygardoje, daugiau negu bet kada nors žmonių gyvena užsikrėtę živ um, žmonės miršta, kai lyga nediagnozuojama anksti, tokių yra mirs, mirštančių ir labai daug. Taigi mes matome, kad 20 procentų per metus diagnozuojama daugiau AIDS tarp vyrų. Pasaulio sveikatos organizacija patvirtina, kad 33,4 milijonų žmonių turės dabar gyvena būdami AIDS nešiotojais, tarp jų daug vaikų, 21 2,1 milijono yra vaikai. Taigi prevencija tebėra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad lyga būtų diagnozuojama kuo anksčiau, kad būtų galima užkirsti kelią lygos vešėjimui. E, kai kurie žmonės bijo testuotis. Dėl to, kad dėja užsikrėtusieji živ yra smerkiami, jie tiesiog nenori, kad testas būtų atliktas. Uh, dėl to vėluoja gydimas, dėl to labai e, suprastėja tų žmonių padėtis ir galimybė tinkamai gyventi. E, pernelyg daug žmonių dar nesulaukia tinkamo testavimo ir miršta pernelyg anksti. Ačiū poniai Dots. Dabar tarybos vardu kalbės ponas Adam Frončiak. Jis Lenkijoje yra atsakingas, be kita kūžį, visuomenės sveikatos reikalus. Prašom, ponė ministrė. Dėkoju. Ponios ir ponai, esu pirmininkaujančios Lenkijos atstovas ir man tenka garbė šiandien pateikti valstybių narių poziciją e, šią e, kovos už živ ir AIDS dieną. Šiandien 2011 Europos Sąjunga ir valstybės narės mini kartu su visais atminti tų, kuriuos praradome dėl AIDS. Tai yra e, ypatinga diena, ypatinga sukaktis. Prieš 30 metų žmonės sužinojo, kad ši lyga egzistuoja, kad šis virusas egzistuoja. Tuos visus 30 mečius. Daugiau negu 30 milijonų žmonių mirė nuo šios lygos, 16 milijonų vaikų tapo nešlaičiais. Ši epidemija palėtė visas šalis, visas bendruomenės. 33 milijonai žmonių, sakoma, šiandien gyvena su šiuo virusu kasdien e, susidurime su naujais infekavimo atvejais. Tas 30 metų tai yra taip pat ir laikotarpis partnerystės ir bendradarbiavimo, kokio niekada dar nėra buvę. Mes suprantame, kaip svarbu yra dialogas ir partnerystė. Tai yra susiję su žmogaus teisėmis, su žmogaus orumu. Buvo pasiekta labai svarbios pažangos, didžiulės pažangos, kuri padėjo sumažinti mirtingumą 19 procentų nuo šios lygos nuo 2004 iki 2009 metų. Ypač nuo šios rykštės kenčia e, žmonės tų Afrikos šalių, kuris yra pietus nuo Saharos. E, Tarptautinė bendruomenė didžiuojasi tuo, kad e, bendradarbiaujant įvairiems patiriams, konkrečiai nevyriausybinėms organizacijoms ir e, ir valstybėms pavyko tos kovos dėka pasiekti pažangos. Ir ta pažanga yra iš tiesų labai reikšminga. 2010 metais ES prisidėjo prie fondo kovai su AIDS e, daugiau negu 23 e, procentų šio fondo sudaro ES skirtos lėšos. Daugiau negu milijonas dolerių. Šiandien uh, dar susidurime su naujais atvejais ir 8 milijonams žmonių reikia gydimo nuo AIDS. Taigi ši lyga dar yra labai plačiai paplitusi ir tai yra viena iš svarbiausių kliūčių vystimuisi. Minėtose šalise 29 procentais išaugo sergančiųjų AIDS atvejais. ES su mano minėtomis šalimis užmesgė partnerystės ryšius, buvo dėdamos reikšmingos pastangos kovai su AIDS. Svarbu, kad jie toliau būtų vystomos AIDS prevencijos e, programos, kad būtų užsikrėtusiems užtikrintas tinkamas gydimas. ES ir toliau turi čia vaidinti svarbų vaidmenį ir stiprins savo lyderės vaidmenį e, europinių lygmenių ir pasaulinių lygmenių šios rytyje. Mums tenkantis svarbiausias iššūkis yra šį klausimą ir toliau išlaikyti prioritetiniu e, vietos regioniniu, nacionaliniu ir pasauliniu mastu. E, su pasitenkinimu šiandien matome, kad siekiant tūkstantmečio tikslų, šioje srityje yra pasiekta pažangos. Šiuo klausimu buvo paskelbtos ir politinės deklaracijos susijusios su kova su živ ir AIDS. Buvo priimti taip pat birželio mėnesį šių metų jungtinių tautų organizacijos sprendimai kovai su AIDS. Europos Sąjunga dalyvauja kartu su kitais piliečiais šioje kovoje, siekiant, kad infekuotojų ir mirusių skaičius būtų nulis. Getting zero. Toks yra svarbiausiasis tikslas. Mums pavyko pasiekti šių bendrų, mums pavyks, tikėkime, pasiekti tų bendrų tikslų. Dabar turime prisimti mums tenkančią atsakomybę, kad tie tikslai, kuriuos išsikėlėme, būtų įgyvendinti. 2015 metais norėtume, kad e, infekuotųjų skaičių sumažėtų per pusę, kad sumažėtų infekavimų skaičius, kai virusas perdodamas e, per kraują iš mamos vaikui, kad sumažėtų infekavimų skaičius, kai virusas plinta lytiniu būdu. Taip pat labai svarbu remtis globaliais sprendimais, turime pasitelkti visas sukauptas žmonijos ir mokslo žinias kovoje su šia lyga, turime naudotis jau žinomais metodais, prevencijos metodais ir naujomis technologijomis. Europos Sąjunga su susirūpinimu žiūri į tai, kad ypač pažeidžiamos šios ir tai yra moteris ir jaunos merginos. Seksualinis smurtas e, tebėra didžiulė problema taip pat. Jaunos merginos yra, e, sudaro 50 procentų visų lygos nešiotojų tarp moterų. E, Europos Sąjunga turi stiprinti kovą už lyčių lygybę. Būtina pasiekti, kad moterų teisės čia būtų tinkamai ginamos ir kad seksualinis elgesys keistusi, kad mažėtų seksualinės prievartos. Būtina, kad vyrai būtų atsakingesni. Europos Sąjunga pabrėžia, kaip svarbu kovoti su AIDS narkomanų tarpe. Tie asmenys yra labai pažeidžiami. Mes e, su susirūpinimu žvelgiame į tai, kad šiems žmonėms prieiga prie gydimo paslaugų yra labai ribota. Tuo tarpu turėtų būti atvirkščiai. Prieiga prie konfidencialių testų turėtų būti užtikrinta visiems, tiek vyrams, tiek moteriams. Būtina e, propaguoti prezervatyvo vartojimą. Prevencijos priemonės turi būti efektyvios. Būtina kovoti ir su kitomis susijusiomis infekcijomis, tokiomis kaip hepatitas B ir C ir tuberkuliozė. Būtina turėti programas, švietimo programas, kurios būtų susijusios su reprodukcinė ir seksualinė sveikata. Europos Sąjunga mano, jog yra būtinas živ nešiotojų ir sergančių AIDS įsitraukimas į socialinį gyvenimą. Mes suprantame, kokį svarbų vaidmenį čia turėtų suvaidinti nevyriausybinės organizacijos, ypač tos, kurios tiesiogiai teikia pagalbą sergantiems AIDS ir infekuotiems živ. Būtina padidinti prieigą prie medicinos paslaugų, tačiau matome su didžiuliu susirūpinimu, kad ta prieiga dėja nėra visiems užtikrinama vienodai. Skurdesnėse šalise nedaug žmonių gali gauti tinkamas sveikatos paslaugas, daug Daugeliu iš jų jos tiesiog yra neprieinamos. Mokslo tyrimai susiję su vaistų naudojimu taip pat yra labai svarbus dalykas. Turime kovoti už tai, kad prieiga prie medicinos paslaugų ir vaistų būtų užtikrinta visiems nacionalinių lygmenių ir tarptautinių lygmenių tam turi būti imtasi priemonių. Europos Sąjunga konstatuoja, kad mažėja lygos perdavimų skaičius, kai lyga perdodama mamos vaikui. Tai yra labai gera naujiena. ES dar kartą gali patvirtinti, kad visi asmenys, ar tai būtų jaunimas, ar vaikai, ar, ar kiti, turėtų sulaukti pagalbos, turėtų būti pasitelkiami pažangiausi lygos prevencijos ir gydimo metodai. Būtina pasitelkti tarptautinės programas ir nacionalinės programas kovojant su AIDS. Taip pat būtina užkirsti kelią diskriminavimui ir lygonių smerkimui. ES patvirtina dar kartą savo įsipareigojimus siekti, kad būtų mažinamos visos kliūtis asmenų infekuotų živ ar sergančių AIDS judėjimui. Tie asmenys turi turėti teisę laisvai keliauti. E, tuo pat metu jie turi turėti galimybę sulaukti visokiojopos pagalbos. ES e, dar kartą turėtų patvirtinti, kad galimybė gauti medicinos pagalbą ir prevenciją yra svarbiausi dalykai. Taigi mes ryštingai patvirtiname, kad ir toliau kovosime su šią e, rykštę, kad visi galėtų sulaukti pagalbos, kad būtų vystoma prevencija ir kovojama su lyga, kad būtų užtikrinamos tinkamas seksualinis švietimas, e, nes visą tai yra priemonės kovai su AIDS. Būtent dirbant šį darbą ES kasdien ir kiekviena valstybė šalis kasdien galės reikšmingai prisidėti prie e, naujų infekavimo atvejų ir mirčių um, skaičiaus prie, prie šių, šių bėdų mažinimų. Dėkui. Dėkui žodis komisarui daly apibendrinimui. Ir taip pat laukiame komisijos komentaro apie prisimtus įsipareigojimus. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo diskusijose už šitą stiprią žinią, kurią siunčiame, kad toliau testume kovą su živ ir aids. Ši stipri žinia yra labai ypatinga šiandien, nes dabar prie mūsų taupimo priemonės Europoje. Didelė dalis lėšų, kurios anksčiau buvo skiriamos sveikatos sektoriuje, yra stipriai sumažintos. Labai svarbu, kad šiandienė mūsų žinia būtų tokia. Lėšų sumažinimas valstybiniuose biudžetuose turėtų būti kova prieš išlaidavimą, o ne prieš finansinės programas, prieš protingą lėšų panaudojimą, prieš investicijas į prevenciją tokių lygų kaip živ AIDS. Per pastaruosius porą metų buvo padaryta didelės pažangos kovojant su šia lyga. Tačiau dar reikia nueiti didelį kelią, kol ilgą kelią, kol pasieksime tikslo. Kol pasieksime nau, nulinį naujų infektuotų atvejų, mirčių nuo AIDS ir e, diskriminacijos lygį. Komisija yra įsipareigojusi toliau dirbti šią linkmę, kad būtų pasiekta šių tikslų turime kovoti su diskriminacija, nes diskriminacija yra didelė problema daugumoje ES šalių. Reikia užtikrinti prieigą prie sveikatos apsaugos sistemos visiems tiems, kurie e, nešioja šį, šį, šį virusą arba mm, yra rizikos grupėje užsikrėsti šio virusu ir ES ir už jos ribų. Kaip jau buvo pasakyta, reikia dėti didelės pastangas šviečiant ES piliečius, informuojant juos apie viską, kas yra susiję su živ ir AIDS. Tikiuosi, kad tęsime pradėtą darbą ir komisijos um, vartų galiu pasakyti, kad mes esame sukūrę idėjų banką, tam tikrą platformą, kuri dirba siekdama kovoti su živ ir AIDS. Ir mes stengiamės paskatinti geriausias praktikas valstybėse narėse ir koordinuoti valstybių narių um, programas. Taip mes pasieksime geresnių rezultatų. Labai dėkoju. Dėkoju, ponui komisijos nariui. Mėly kolegos diskusija šito klausimo yra baigta. Biuras gavo vieną rezoliucijos projekto pasiūlymą. Balsuojama bus šiandien 12 val.